Señorías, hemos agotado nuestro orden del día. Gerbiami parlamentarai, mūsų darbo tvarkė jau išanalizuota, baigta, ne, protokolas bus išdalintas patvirtinimui kitos e, dalinės sesijos pradžioje. Taigi skelbėme sesiją baigtą.